So, good morning, everybody. Let's start. It's the last session before summer. It seems colleagues are also in the summer. Labas rytas. Paskutinė diena prieš e, mūsų atostogas, atrodo, visi jau gyvena atostogų nuotaikomis. Visgi pradėkime. Turite prieš save darbo tvarkę, darbo tvarkėje e, pokyčių niekas nepasiūlė, taigi pra, pr, patvirtiname ją ir periname prie pirmininkės pranešimų. Praėjusią savaitę mes prieminėme rezoliuciją dėl ginklų eksporto e, ir tarybos bendrosios pozicijos įgyvendinimo, tai yra netesės, e, a, neteisė kuros e, pozicija. Tai susijęs su ginklų eksportu 2008 metais. Ginklų eksportas turi tiesioginę įtaką žmogaus teisėms, todėl mes turime turėti efektyvę ir skaidrę kontrolės sistemą. Todėl mes manome, kad Europa turi atlikti šioje srityje pavyzdžio vaidmenį. Ir e, mūsų žmogaus teisų veiksmų plane yra numatyti du veiksmai, kurie bus e, įgyvendinti uh, šiame kontekste ir be abejo tarptautinė e, ginklų sutartis turi būti paremta žmogaus teisų pagrindu. Manau, kad mūsų priimta rezoliucija nėra labai stipri, tai nėra mūsų didelis žingsnis į priekį, tačiau nepaisant to mes situaciją sekame. Dėl situacijos Egipte. Uh, Mes įgyvendome skubų planą ir pakeitėme savo Turėjome e, skubos tvarka parengę dokumentą, kurį parengėme pilną rezoliuciją. Tai dabar mums e, reikia toliau stebėti, kokia bus situacija Egipte. Turime dvi E, rezoliucijas. Vieną dėl Čibučio, kitą dėl Nigerijos. Mes paminėjome, kad po vasario mėnesio rinkimų ten politinė įtampa yra didelė ir raginame džibūti valdžios institucijas baigti represijas prieš politinius oponentus ir paleisti visus politiniais pagrindais suimtus e, kalinius ir pradėti politinį dialogą su opozicija, jeigu reikia, taip pat e, tai daryti padedant Afrikos sąjungai. Nigerijos rezoliucija buvo išsami ir joje buvo kalbama apie Boko Haram sukeltą smurtą teroristinės grupuotės Boko Haram. Ir E, Nigerijos vyriausybės ir ginkluotų pajėgų prašoma užtikrinti saugumą. Šioje rezoliucijoje mes kalbame apie e, įstatymą dėl e, tos paties lyties asmenų santokų draudimo, nes jis diskriminuoja tos paties lyties asmenų teises ir raginame vyriausybę, Nigerijos vyriausybę nepasirašyti šito įstatymo ir mes siunčiame, mes susitiksime su Afrikos e, sąjungos delegacija, todėl pasidalinsime su jais e, savo nuomonę. Strasburgė, Strasburgė vyko um, iškilminga ceremonija per plenarinę sesiją, um, įteikiant Sakarovo prizą um, Kubos disidentų Gilermo Farinas. Buvo įdomu su juo aptarti naujausius įvykius ir pokyčius Kuboje. Aš susitikau su keliomis žmogaus teisų organizacijomis ir gynėjais iš Tuniso. Ir tai gyvendinti padėjo Euromet teisų tinklas. Tuo pat metu pas mus lankėsi, atete lankėsi Tuni, e, Tuniso e, premjeras ir apžvelgė jų pernimo laikotarpio procesą. Jis paragino artimai stebėti ES ir Tuniso partnerystės srityje daromus žingsnius. Tai būtų privilegijuota partnerystė. Manau, kad turėtume raginti visas politinės frakcijas įsitikinti, ar rezoliucija dėl Tuniso paspartintų šį procesą. Su moterų teisų komitetu sutarėme rūdienį suorganizuoti bendrą sesiją apie žmogaus ir moterų teisės Tunise susitikome su NVO iš Nepalo. Ir e, Nepalo taikosios žmogaus teisų dialogo forumų. Politinė situacija Nepale yra labai sudėtinga ir pilna iššūkių. Po 2008 metų buvo įsteigta steigiamoji asamblėja, kuri prieš porą metų buvo e, paleista. Ir todėl nebaigė savo užduoties parengti naują instituciją. Aukščiausio teismo vyriausiasis teisėjas buvo paskirtas vyriausybės vadovų, todėl gali nukentėti valdžių atskirimo principas ir teismų E, nepriklausomumas. E, kaip e, buvo planuota, 2013 lapkričio mėnesį vyks rinkimai ir ES rink, siūs savo rinkimų stebėjimo misiją. Tačiau gali būti, kad dėl to, jog bus pritaikyta amnestija, per e, žmogaus, per tautų karą e, žmonėms padariusius rimtie, rimtus žmogaus teisų nusikaltimus, e, tie žmonės gali būti dar kartą išrinkti. Ir jeigu mums pavyks, mes pasistengsime pasikeisti žiniomis su Nepalu prieš rinkimus ir aptarti šiuos dalykus. Ir tiek dėl Nepalo, dabar dėl Kazakstano. Egzistuoja tolesnės problemos. Senaosene prasidėjo e, susirėmimai e, dėl naftos sektoriaus ir žuvo 16 žmonių, 64 buvo sužeisti. Tai artimai stebėjo tarptautiniai stebėtojai ir mm, jie užregistravo, kad prieš suimtuosius naftos sektoriaus darbuotojus buvo imtas fizinių ir psichinių smurto priemonių. Ir 28 e, gegužės aukščiausiasis teismas e, sustabdė šešių dalyvių, streiko dalyvių e, nuosprendžių galiojimus ir jie buvo paleisti, tačiau dar aštuoni darbuotojai yra kalinami. Ir mes raginsime Kazakstano parlamentą paleisti ir juos. Mes priėmėme rezoliuciją, raginančią tai padaryti ir susitikome taip pat su Filipinų žmogaus teisų gynėjais, e, su Filipinų tarpkultūrinės, organiza, tarpkultūrinės organizacijos tinklo atsakingo solidarumą ir taiką e, vykdančiuoju direktoriumi. E, ir taip pat mes pakalbėjome su, su, su atitinkamais pareigūnais apie situaciją Filipine, išgal, Filipinuose išgaunant gamtinius išteklius. Ta situacija yra prasta. Ir taip pat iškeliame tokius klausimus, kad žmonės žudomi, dinksta, niekas už tai neprisima atsakomybės ir vyksta neteisingi teismai. Dėl Vietnamo. Aš Vietnamo valdžios institucijoms nusinčiau laišką dėl pranešimo, kad jie nuo birželio 27 metos jie e, vėl pritaikė mirties bausmes. Mm, tiksliau, pradės taikyti mirties bausmes 532 e, kaliniams, kurie e, dabar yra nuteisti myriop. Ir 170 tų kalinių turėtų, buvo, turėjo būti, nu, nutei, nu, jiems turėjo būti įvykdyta mirties bausmė nedelsiant, tačiau dabar tas, tie bausmės vykdymai yra atidėti. Dėl uh, Irano buvo uh, priimti sprendimai masiniuose teismuose dėl suimtųjų asmenų ir tarptautinėme kontekste šitie teismų sprendimai buvo pasmerkti kaip neteisingi. Buvo prašoma, kad tarptautiniai stebėtojai stebėtų tuos teis, teismo posėdžius, tačiau stebėtams nebuvo leista įeiti į teismo posėdžių sales. Ir mes spalio mėnesį ketiname atnaujinti informaciją ir pateikti jums ją čia, būtent informaciją apie jungtinius e, Arabų, Eminat, jungtinių, jungtinius Arabų Emiratus. E, taip pat 2009 e, metais kin, Kinijoje, autonominėme regione vyko e, smurto pilni susirėmimai ir šių metų e, Liepos 5 buvo e, pirmą kartą paminėti susirėmimai toje Kinijos provincijoje ir tuo stengiamasi organizacijoms, stengiamasi organizacijoms ir visuomeniai priminti apie tai, kas įvyko. Ir abi E, susirėmimo pusės e, nukentėjo buvo aukų. Nuo šių metų balandžio mėnesio e, toliau vyksta įvairūs susirėmimai Liukčium, Hunta, Kaška, Ksenjan provincijose. Pagal pranešimus žuvo keli žmonės, tarp jų ir protestuotojai, ir m, mm, taikus piliečiai, ir policininkai, suimta virš šimto žmonių. Ir e, žiniasklaida stengiasi pranešti, paskleisti šitą informaciją, tačiau informacijos skleidimas iš. Ne, iš Xinjiano yra labai kontroliuojama. Ir Kinija pasitelkė policijos ir saugumo pajėgas e, kontroliuoti situacijai. Aš sutinku su naujoju e, Kinijos ambasadoriumi, kuris e, Liepos pirmą pasakė, kad būtina rasti etninių neramumų priežastis, kad būtų užtikrinta stabilumas ir taika šiame regione. Mums didelį nerimą kelia e, tai, kad žmonės dinksta, kad vyksta neramumai. E, taip pat vyko sustikimas dėl ES ir Kinijos santykių. Ir tai tuo metu buvo aptarta ir minėta situacija Kinijoje. Tiek norėjau pasakyti. Žinome, kad e, mes e, organizuojame daug posėdžių su žmogaus teisų gynėjais, kai jie atvyksta į Bruselį. E, mes iš jų gauname betarpišką informaciją, tačiau dėja mano programa tiek pilna, kad man nepavyksta susitikti su visais. Mūsų komiteto darbą stebi įvairių šalių žmogaus teisų organizacijos. Todėl turiu paminėti, kad ir ši sesija yra transliuojama. Ir turėčiau nesakyti termino follow us. Tai yra, noriu pasakyti, kad žmonės klausosi mūsų diskusijų transliuojamų per internetą visose pasaulio kampeliuose. Dabar periname prie mūsų kito darbo tvarkės klausimo, tai yra tyrimas vaikų kaltinimai ir aganavimo ir žmogaus teisės pristatymas. Ir pris, prisimename, kad e, kažkas uždavė mums klausimą per ankstesnį posėdį, ar turite omeny tikrai vaikų kaltinimai ir aganavimo. Šitas klausimas atrodo keistas. Tad e, gerai, kad mes nusprendėme atlikti tyrimą, nes šio tyrimo rezultatai padės mums įtraukti šį klausimą ir į kitų žmogaus teisų institucijų programas. Ir norėčiau e, pakviesti, mes įtraukėme profesorių Carl Hansen, kuris dirba Kutbush e, institute Šveicarijoje. Ir Karl Hans yra e, programų direktorius įvairiuose tyrimuose susijusiuose su žmogaus teisėmis. Ir ENMCR direktorius. Taip pat turime e, daktarę Roberto Rigiero tarp mūsų. Ne, ji užstrigo kamščiuose, tačiau aš ją visgi pristatysiu. Daktarė Roberta Rigiero yra turi magistro laipsnį, teisės magistro laipsnį ir daktaro laipsnį. Ir ji yra e, vaikų teisų apsaugos e, specialistė, dirba Italijos e, Molis universitete. Ji yra mokslinė bendradarbė Kurt Busch institute žmogaus vaiko teisų skyriuje, Sijone, Šveicarijoje, kur ji dirba kaip koordinatorė atliekamame e, žmogų, vaiko teisų studijų tyrime ir ji taip pat yra vaiko nacionalinio observatorijų tinklo koordinatorė. Su mumis taip pat yra Lilė Peters iš UNICEF ir kiti ekspertai, kurie dalyvauja šiame debate. debate. Pone Lilė Peters mums apžvelgs darbą atliktą šiuo klausimu ir ypač Afrikoje. Mm, taigi man labai džiugu, kad jūs esate čia tarp mūsų. Jūs buvote su mumis tada, kai mes e, vykdėme, rengėme klausimus dėl priverstinių e, santokų ir mergaičių švietimo. Taip pat su mumis yra Marina Marčeti iš Europos komisijos iš DEFCO generalinio direktorato, kuri kalbės apie finansinę paramą ES finansinę paramą uh, bendradarbiavimo žmogaus teisų srityje. Ir e, jūs apžvelgsite, kaip šiandieną aptariamos problemos yra apžvelgiamos, kaip į jas atsižvelgiama, kai yra vykdomos įvairios bendradarbiavimo programos. Taip pat turime tarp mūsų Viktoriją Koreją. Ne, jos nėra. Tačiau ji vakar buvo susitikime, kuriame buvo kalbama apie Afrikos sąjungą ir mm, tikiuosi, kad neatvyks ir išklausysime ją. Taigi pradėsime nuo profesoriaus Karl Hansen. Mes sakome, kad e, tyrimas, apie kurį kalbėsite, yra dar nebaigtas, tačiau jis yra beveik baigtas ir e, suteiksiu dabar jums žodį, kad jūs apie tai pakalbėtumėte. Ačiū kad e, pakvietė atvykti. Atsiprašau, e, Robertos Rudžero vardu, jis jau už poros e, minučių turėtų atvykti ir pasakys kalbą. Kaip tik tai jie ir rengia tą ataskaitą, kurią trumpai čia apibendrinsiu. Mūsų buvo prašyta apsiriboti dešimčia minučių, galbūt prireiks poros papildomų minučių. Na, o sakydamas įžanginių žodį norėčiau pasakyti, kad ir mums tema buvo pakankamai nauja stebinanti, vaikai raganos. Na, paprastai vaikų nesijame su kaltinimais raganavimu, bet kai pradedi gilintis, tai darbo yra nuveikta ir e, pristatysiu kaip tik tai atliktą tyrimą dėl poveikio poveikio kaltinimu ir ganavimu nagrinėjome tris šaltinius, nagrinėjo mokslinę literatūrą, ES politikos dokumentus, e, jungtinių tautų dokumentus ir e, siejome tai su tarpdalykiniais e, kaltinimu vaikų raganavimu tyrimais. Ir aišku, rezultatus tokių tyrimų galima sieti su kitais tyrimais, kaip pavyzdžiui, vaikų kareivių ir panašiai. Ir šis klausimas gan mažai yra susilaukęs dėmesio iš mokslininkų, pilietinės visuomenė ir aišku, mūsų tyrimo e, tikslai buvo tik tais sukurti preliminarų pagrindą tolesniem diskusijom. Jeigu norėtumėm daugiau e, gilintis, reikėtų papildomų e, tyrimų, reikėtų nagrinėti atskiras šalis, vietos sąlygas. Taigi apibendrinsiu dokumentą. Pirmų, pirmiausia, pagrindinės išvados, rizikos veiksniai. Taip pat yra klausimas susijęs su e, vaikų e, agentūra. Ir kalbėsime taip pat apie tai, e, kokiu žingsniu galėtų imtis Europos Sąjunga. Jeigu norėtumėm apibendrinti tai, kas rašoma literatūroje, daugiausia tai yra šalis Afrikos e, žemynė, Angola, Kongas, Tanzanija, bet e, raganavimo praktika yra ir e, kitose žemynuose, yra tokių tyrimų, pavyzdžiui, dėl Haičio. Uh, Ir nors sakoma, kad daugelio tų šalių daugėja tokių kalinimų, vis dėlto nėra skaičių sisteminių, kiek vaikų ar suaugusių apkaltinama to, jeigu, tarkim, mūsų būtų paprašyta pateikti statistikos duomenų ar netgi apytikslių vertinimų, mes negalėtumėm to padaryti, to, kiek vaikų apkaltinami yra. E, kalbant apie e, religijas, tai Yra tokių e, tikėjimų, kurie nebūtinai patys kelia problemų, tačiau tai ka, tampa problema, kai yra apkaltinimo, e, kai po to yra tam tikros e, bausmės ar psichologinės ar, ar fizinės. Ir, tarkim, jeigu vaikai yra mušami, jeigu jie verčiami badauti. Kaip žinome, daugiausia žinių yra apie Afrikos žemyną, antropologai tyrinėjo šitą reiškinį ten ir mm, būtent tokiu būdu galime apibendrinti mokslinę žinią šio klausimo. Svarbu pažymėti, kad e, tai nėra tradicinė praktika. Taigi vaikų kaltinimas raganavimu nėra tradicinė praktika. Tai yra gan naujas reiškinys. Robertas Breinas, antropologas, 70-aisiais e, rašė apie raganavimą Kamerūne, kad e, vaikų kaltinimas raganavimu ten buvo naujas reiškinys. Tai e, iš tiesų tai yra pasiekmė pokyčių vykusių visuomeniai po kolaininio laikotarpio. Taigi negalima sakyti, kad tai yra Afrikos tradicija, tai yra panašu, ką autorius pavadino, į išrastą išgalvota e, tradicija. At, e, tai tiesiog yra atsakas į modernizacijos iššūkius. Daugeliu atveju vaikai kaltinami raganavimu arba jų šeimų, arba e, bažnyčių vadovų. Tai dažniausiai yra naujos bažnyčios, kurios yra įsteigiamos po tam, tam tikro apsireiškimo jų vadovams. E, kilmė e, ne, nebūtinai tai yra kun, kunigai, e, vaikai dažnai pas, yra panaudojami kaip atpirkimo ožiai pačių šeimų, kai šeimos kreipiasi į bažnyčią, kad atsikratytų tokio vaiko. Uh, ir bažnyčių e, vadovai atviek, atlieka nedviprasmišką vaidmenį. Pavyzdžiui, e, vienoje valstybėje pastoriai praktikuoja egzorcizmą, Ir kai kuriuose e, Afrikos e, šalise ir religijose egzorcizmas e, ir nėra smurtinės, tai galima panaudoti ir šeimų suvienimų, kalbant apie rizikos veiksnius. Tai tai, kad keičiasi religinė praktika, to negalima paaiškinti, kodėl yra tas reiškinys vaikų kaltinimo raganavimo vyksta sisteminiai poveikiai dėl kolonializmo, ypač turint galvoje tai, kad atsirado um, sekmininkų bažnyčia griūva tradicinės uh, institucijos, taip pat uh, giminės sąranga, vaikai ir suaugę um, patiria socialinės uh, problemas tyrimę kalbėjome ir apie tai, kaip keičiasi e, pati vaiko e, savoka, kai nagrinėjome e, antropologinius tyrimus Angoloje, kitose valstybėse, pastebėjome, kad vaikai patiria smurtą, kartu jie pasinaudoja savo santykiuose tuo su suaugusiais. Tai tie vaikai ir patiria riziką, ir patys kelia riziką. Aišku, jie yra aukos patiriančios įvairių formų e, smurtą, tačiau ant, antropologai e, sako, kad Afrikoje vaikai e, auga sunkiom sąlygom, kad jie nėra vien tik tai aukos, bet jie yra ir aktyvus subjektai tos realybės. Ir iš tiesų vaikai, jaunimas yra aktyvus visuomenės veikėjai, taip pat atsakingi už savo veiksmus. Centrinėje Afrikoje, ypač Konge, tas ryškinys plėtojosi keičiantis vaiko sampratai. Vaikai užima vis svarbesnį vaidmenį ir ekonominė e, prasme. Tai e, aišku, gali būti emancipacijos procesas, vaikai, jaunimas tokiu būdu gali pasinaudoti raganystę tam, kad pabėgtų nuo hierarchinės visuomenės, empirinės e, studijos skirtos vaikų gatvėje gyvenimo sąlygom, vaikų darbui, E, rodo, kad jeigu norime suprasti tai, kaip gyvena e, vaikai, nereikėtų jų laikyti vien tik tai aukom. Mes e, turime atsižvelgti į sudėtingą situaciją, kurioj vaikai yra. Kaip yra su vaikų žmogaus teisėm? peržvelgėme jungtinių tautų atitinkamus dokumentus ir kitus dokumentus. Ir vaikų kaltinimas raganavimu e, būna gan e, įvairus. E, tai gali būti ir kankinimai, ir bausmės, gali būti socialinė atskirtis, tai gali būti žalinga tradicinė praktika, kalbant apie specialias apsaugos priemonės ir įvairių sistemų. Ir tai rodo, iš tiesų yra daug susijusių žmogaus teisų klausimų, tai taip pat rodo ir tai, jog trūksta e, žinių, ne tik tai kaip elgtis su tokia praktika, bet kaip tai konceptualizuoti vaikų žmogaus teisų požiūrio. Savo dokumente sakome, kad reikėtų e, emancipuoti požiūrį į vaikų žmogaus e, teisės Ir e, labai dažnai prezumuojama, kad vaikai jaunimas negali pasinaudoti šito instituto. Ir mes manytumėm, kad e, iššūkis e, šiuo atveju, kaip susijęti vaikų žmogaus teisę su vaikų patirties realybė. Kaip mes galėtumėm teisingai spręsti tas pasiekmes vaikų nukentėjusių nuo kaltinimo ir uh, kaip tai susijęti su pačiu institutu, tos raganystės, kurio pasinaudoja vaikai. Mes ieškojame įrodymų to, koks poveikis yra įsikišimo ir dabar praktiškai tokių įrodymų e, nėra. Taigi kadangi intervencijos e, rezultatų įrodymų e, nėra, tai prisideda prie reiškinio sudėtingumo. Aišku, kur kaltinami yra vaikai, ten realybė labai įvairi yra, viskas yra taip sudėtinga, kad e, tų žinių negalima transformuoti į veiksmų strategijas. Yra galimybė kurti vietos programas, reikia galvoti apie tai, kaip stiprinti solidarumą su aukom, o ne primesti sprendimus iš išorės. Ir e, tikslas galbūt būtų solidarumas, o ne užuojauta. Ir pabaigoje norėčiau pateikti rekomendacijų dėl veiksmų. Tekste tai labiau išplėtota. Mūsų išvada tokia, kad e, būtų poreikio susikišti Europos Sąjungos, Europos parlamentui, ypač galvojant apie e, vaikų teisų e, apsaugą pagal konvenciją. Tai ypač būtų aktualu tose situacijose, e, kai kyla pavojus ir psichinių bausmių ir, ir, ir fizinių bausmių vaikams dėl kaltimo raganavimo. ganavimo konkrečiai kokiu veiksmu galėtų imtis ES, ES parlamentas, e, tai galėtų, e, tai ką mes siūlome, galėtų būti pagrindas e, tolimesniem diskusijom. Mes identifikavom dokumente devynias strategijas, trumpai apibendrinsiu penkias iš jų, tai turbūt svarbiausios būtų. Pirmiausia, tam kad įveiktumėm labdaringą požiūrį, reikėtų pripažinti, kad vaikai yra uh, aktyvūs subjektai, vaikai turėtų būti įgalinti atlikti aktyvesnį vaidmenį, reikėtų sistematiškiau įtraukti vietos veikėjų, reikėtų šeimos paramos sistemų ir bendruomenių ginčio sprendimo mechanizmų. Reikėtų aktyviau dalyvauti ginant vaikų žmogaus teisės, ypač bendradarbiavimus su tarptautiniais veikėjais Europos parlamentas ir komisija turėtų kartu su taryba uh, ir EVT e e, taikyti tarptautinį įsipareigojimą, gerbti ir ginti e, vaiko žmogaus teisės. Ir čia parlamentas galėtų paprašyti, kad komisija kasmet teiktų ataskaitą apie vaikų žmogaus teisų apsaugą dalyvaujant EVT ir išorės ekspertams. Trečia, Europos parlamentas galėtų remti e, komisiją ir EVT, kad vaikų teisės būtų integruotos į visus ES išorės veiksmus. Reikėtų išplėsti e, temas ir kompleksiškiau žiūrėti į vaikų teisės. Reikėtų, kad visi e, generaliniai direktoratai integruotų tai į savo politiką, kad būtų galima stebėti naujus e, poslinkius. Europos parlamentas turėtų nagrinėti, kaip ES galėtų prisijungti prie CRC, panašiai kaip e, jie ja, prisijungė prie Junktinių tautų konvencijos na, dėl žmonių su, su negale. Toliau reikėtų uh, daugiau ekspertų ES institucijose, e, reikėtų e, plėsti tyrimus, akademinės programas, Europos parlamentas turėtų remti tai, kad tikslai būtų e, integruoti į Europos Sąjungos išorės politiką. Atitinkamose šalise pagrindinis tikslas turėtų būti plėtoti politinį dialogą, socialinę veiklą, kad būtų galima plėtoti e, aktyvesnės diskusijas dėl e, raganistės praktikos pasiekmių. Tad e, toks būtų apibendrinimas mūsų parengto dokumento. Hansen. Dėkoju profesoriui Hansenui, o dabar žodį suteiksime poniai Peters iš UNICEF. Jūs e, kalbėjote apie tai, ką turėtų padaryti parlamentas, taip pat tą pasakys tikriausiai ir ponia Marčetė, bet dabar žodis suteikiamas poniai, poniai Peters. Peters, dėkoju, kad mane pasikvietėte į parlamentą. Čia jau antrą kartą atvyko, e, pirmą kartą buvo organizuojamas susitikimas 2011 metais, apie tai buvo kalbama. Dabar norėčiau padėkoti komitetui, kad atlikote šią studiją. Ši studija labai išsami, mums tikrai reikėtų reaguoti o į, į Iš tiesų šios praktikos e, šaltinis yra ne Afrika, o Europa. Taip pat raganystės praktika taikoma Lotynų ir Šiaurės Amerikoje. Tradicijos yra kilusios iš tų e, kontinentų. Ir mums reikia suprasti, kokia rimta čia problema ir padėti ją spręsti Afrikai į pietus nuo Saharos. Taigi, labai svarbu suvokti, kad tai nėra Afrikos tradicija. Aš norėjau jums parodyti žemėlapį ir tai yra Afrikos žemėlapis. Čia UNICEF dirbo ir ėmėsi rimtų veiksmų, kad kovotų su vaikų kaltinimu raganavimu matėt, matote, kad e, sritis yra gerokai didesnė negu e, vien tik tai Afrika į pietus nuo Saharos. Duomenys yra e, neprieinami, neturime tikslių skaičių, mes dirbame su valstybių vyriausybėmis ir tai buvo labai sudėtingas darbas. UNICEF tai vertina kaip labai blogą ir kenkiančią praktiką. E, šią praktiką užsiema religiniai lyderiai, valstybių lyderiai, todėl turime užtikrinti, kad tai būtų suvokiama kaip bloga ir įdinga praktika, kad galėtume ką nors pakeisti. Aš noriu patikslinti, kas jau buvo padarytas siekiant užkirsti kelią šio reiškinio plitimu. UNICEF org, organizacija investavo labai daug lėšų į žmonių švietimą, nes e, vaikai, kurie susiję su raganavimu, tuo užsiema todėl, kad yra neišsilavinę, neišsimokslinę. Ne Paprastai tokie vaikai yra apleisti, juos palikę tėvai, vaikai tokie randami gatvėse. Ir tai glaudžiai yra susiję su tais paliktais vaikais. Tai jeigu dabar pasižiūrėtumėte į Afrikos valstybės, į pietus nuo Saharos, tai mes e, ten kalbame su vietinėmis vyriausybėmis, e, kalbam apie švietimą. Ir kuo daugiau mes šviečiame ir mokome vaikus, e, e, tai tuo mažiau taikoma raganavimo praktika. Be, be vystimosi bendradarbiavimo labai būtų sudėtinga kovoti su šio reiškiniu. UNICEF ir DEFCO per pastaruosius trejus metus sukūrė programą, kurioje siekiama uh, kovoti su įdinga praktika. Mes nedirbame konkrečiai su raganavimu, bet apskritai e, kovojame su įdingomis praktikomis. Du teisės aktai kaip tik ir aprašo mm, Dviejose teisės aktuose yra minimas raganavimas, dėje, bet tie teisės aktai nėra dar įgyvendinti. Ir kitas dokumentas parengtas e, siekiant šviesti vaikus. Taigi strategija jau yra, bet mes turime raginti vietos vyriausybės jas turėtų remti ES valstybės ir jos pačios turėtų e, kovoti su blogomis praktimus, įskaitant ir vaikų raganavimą. Detaliau nenorėčiau čia mm, pasisakyti. Kitas dalykas, kad tie vaikai, kurie tampa uh, uh, raganavimo aukomus, jie yra tarsi neegzistuojantis, jie neturi vardų, pavardžių, asmens kodų. Todėl vietinės vyriausybės turėtų vietinius teisės aktus, vaikai turi būti registruojami ir kai vaikai bus registruoti, galėsime pamatyti realius skaičius. UNICEF ir komisija remia Afrikos sąjungos in, iniciatyvą registruoti vaikus. Ta praktika turėtų būti taikoma šešiose valstybėse, kalbant ypač daug dėmesio skiriant Nigerijai. Tačiau ir kitos valstybės turėtų pradėti registruoti vaikus, nes kad galėtume tokiems vaikams padėti, pirmiausia, juos turime užregistruoti, kad jie tarsi būtų matomi, būtų egzistuojantys. Aš sutinku su ataskaitos rengėjais, kad reikia glaudesnio politinio dialogo. Jūs parlamento nariai galite skatinti dialogą su nacionaliniais parlamentais, su nacionaliniam vyriausybėm. Ir kuo daugiau kalbėsite apie raganavimą, tai e, reikia kalbėti ir apie sprendimus. Mums reikia sprendimų, ne tik reikia aptarti, kad, kad problema, problemos egzistavimą kągi daro mūsų vyriausybės, kad užtikrintų, kad vaikai eina į mokyklą. Kuo daugiau mes apie tai kalbėsime, kuo į glaudesnį dialogą uh, eisime, tai tuo lengviau bus spręsti problemą. ES delegacijos pagal Europos strate žmogaus raisių strategiją uh, E, galės stebėti ir vykdyti įsipareigojimus. E, vaikų teisų komitetas e, tokiuose valstybėse kaip Čada, Malija, Nigerijoje, Nigerijoje pamatysit, kad jau buvo paragintos vyriausybės dirbti šioje srityje, kovoti su šią problemą. Taigi Europa turėtų veikti aktyviau, siekdama užtikrinti, kad e, žmogaus teisų komitetas stebi padėti. Kitas dalykas - teisingumas aš noriu pakalbėti apie teisingumą nes, ir teisės aktus, nes e, mes labai daug dirbome, kad būtų priimti teisės aktai Afrikos valstybėse į pietus nuo Saharos. Mes tengiamės, kad tuose teisės aktuose būtų nurodyta, kad raganavimo praktika yra neteisėta. Tačiau teisės saugos sistemos nėra uh, pakankamai išsamios, vaikai nėra e, ginami jomis vadovaujantis. Reikia nurodyti, kad e, raganavimu kaltinamas vaikas yra auka, o kai vaikas yra apkaltinamas raganavimu, jis paprastai yra sodinamas į kalėjimą. Tuomet nei mergaitė, nei berniukui e, teisingumas yra neprieinamas Taigi tie vaikai dažnai tampa dvigubom aukom, nes viena vertus jie, jie apkaltinami tą žalingą raganavimo praktiką, o Antra vertus pažeidžiamos jo teisės pasodinant jį į kalėjimą. Kalėjime vaikai yra mušami, žalojami. Todėl mes e, turime priimti teisės aktus ir tie teisės aktai turėtų padėti tiems vaikams, kuriems yra taikomi, e, taikomos teisės sauginės priemonės. Tai tie vaikai neturėtų būti laikomi aukomis. Um, Ačiū, jūsų rekomendacijos labai geros ir mes išanalizuosime tai ir pasikalbėsime su kolegomis atsakingais už AKR sritį. Uh, Kai kurie iš mūsų važiuosime į šeštadienį į Afrikos, e, susitikti su Afrikos sąjunga ir pirmininku, komisijos pirmininku. Ir e, tikiuosi, mes galėsime šitą tyrimą parodyti e, jam ir aptarti tai. Tikrai buvo labai įdomu klausytis turinio. Tačiau dabar norėčiau suteikti žodį komisijai ir paprašysiu jų labai trumpai papasakoti, kiek jūs esate pasistumėję e, ir kokį darbą jau esate čia nuveikę. Pone Marčeti iš DEPCO generalinio direktorato. Ačiū. E, tikrai labai įdomus ir informatymus pranešimas. Pirmą kartą mes gavome tokią medžiagą. Nuo 2007 metų Europos komisija dirba e, vaikų teisų apsaugos srityje ir 2007 metais e, parengė ataskaitą apie e, vaikų teisų apsaugą visose ES veiklose visomis įmanomis priemonėmis. 2008 metais buvo parengtas komunikatas, kuriame buvo numatyta speciali vieta vaikams ir numatyti pagrindiniai principai bei politinė struktūra politiniai prioritetai, kuriais siekiama apsaugoti ir apginti vaikų teisės. Tokios yra mūsų priemonės, tarp jų yra ir Europos žmogaus teisų ir demokratijos teisinė priemonė, kuri, kuria numatoma 11 milijonų eurų skirti um, nuo 2007 iki 2011 metų vaikų teisų apsaugai. E, vyko Ugandoje ir Burundija projektai, susiję su e, vaikų kaltinimu ir ganavimu. Ir e, dėja, tie vaikai yra albinosai ir manoma, kad jie užsima raganavimu tik dėl to, kad jie yra albinosai. Ir e, mes vykdėme šios projektus, norėdami apsaugoti jų teises. Taip pat yra programa Investavimas į žmonės kurios skirta 18 milijoną eurų vaikų teisų apsaugai. Praėjusiais metais mes Taip pat pradėjome projektą, kurio e, metu yra skirta 40 milijonų eurų ir to projekto e, metu siekiama suteikti pagalbą tiems vaikams ir šeimoms, kurie labiausiai nukenčia nuo vaikų teisų e, pažeidimų. Mes paskelbėme konkursą tokiam projektui, 40 milijonų vertės, mes gavome 800 pasiūlymų, kol kas nežinau, koks yra atsirinktas pasiūlymas, tačiau tikiuosi, kad atsirinktame pasiūlyme bus kalbama ir apie vaikų kaltinimą raganavimu. Taip pat yra pasiūlytas projektas dėl gimstamumo registravimo. Tai yra pirmoji teisė turėti tapatybę kiekvieno vaiko pirmoji teisė ir kartu su UNICEF mes rengėme priemonių paketą dėl vaiko teisių suderinamumo įvairiose Europos politikos kryptise. Uh, E, šitas priemonių paketas beveik parengtas ir jis paskelbtas šių, mėnesių, šių metų pabaigoje elektroninėje erdvėje. Aš paaiškinsiu, kaip galima tai naudoti. Džiugu, kad kai kurios e, kelios rekomendacijos, kurios buvo pristatytos Europos komisijos, yra jau įgyvendinamos. Mes organizuojame mokymus savo de delegacijoje apie tai, kaip, e, galim, kaip reikia ginti vaiko teisės. Yra e, tarp institucinė vaiko teisų apsaugos grupė komisijos lygmenių, kurioje stengiame harmonizuoti e, vaiko teisų apsaugos nuostatas įvairiomis plotmėmis. Vyksta internetinis mokymas vaiko teisų apsaugos srityje. Taigi, Mes savo veiklą tęsime kiek įmanoma plačiau. Ačiū. Ačiū. Manau, kad ir e, šio tyrimo autoriams džiugu, kad e, jūs vykdote šitą veiklą. Daktarė Rugiero, galbūt galėsite atsakyti į klausimus. Pone Kurė, Korėja iš EEAS Europos išorės veiksmų tarnybos. Ir jūs sakote, kad jūs parengėte veiksmų, konkrečią veiksmų platformą, kuria siekiama konkrečiai spręsti vaikų teisų apsaugos klausimą. Tad būtų įdomu išklausyti, kiek e, jūs e, įtraukėte į savo veiksmų planą veiksmus susijusius su vaikų kaltinimu raganavimu. Dėkoju. Ačiū e, daktarui Hansen ir poniai Rigiero už pristatytą pranešimą. Kaip jūs sakėte, kol kas šitą tyrimą, šito tyrimu susidomėjo nedaugas, tačiau šitas pranešimas e, turės e, paskleisti informaciją plačiau. Ir besirengdama šiandienos posėdžiui aš kalbėjausi su e, žmogaus teisų delegacijos kontaktiniais centrais ir rinkau daugiau informacijos apie tai, ką konkrečiai darome, ypač tose šalyse, kurios minimos ataskaitoje. Tokiose šalyse kaip DRC, e, e, Centrinė Afrikos Respublika, Tanzanija. Šitas klausimas buvo tikrai iškeltas valdžios institucijoms ir tai įtakoja ne tik vaikus, tai įtakoja visus žmonės. Tokiuose šalyse kaip e, Nigerija mes e, per mūsų delegaciją paskelbėme e, konkursą dėl projekto susijusios su vaikų teisėmis ir vaikų kalinių raganavimu, tačiau kol kas dar nebuvo pateikta jokių pasiūlymų. Dėl Sakaros pakraščių Afrikos valstybių. Tai daug organizuota programų skirtų kovoti su smurtu prieš vaikus. Benine, Angoloje ir ypač Benino e, atveju mes turime socialinės apsaugos projektą, kuris e, taip pat apima mūsų aptariamą uh, klausimą vaikų galimą raganavimu ir e, teisę į teisingumą. Mes turime numatę veiksmus e, strateginėje žmogaus teisų programoje ir rengiame informacinę kampaniją. Dar nežinome, kaip ją vykdysime. Tačiau šį klausimą taip pat įtrauksime, galbūt tai nebus išskirtinis klausimas kompa šioje kampanijoje, tačiau jis bus jos dalis, galbūt e, leisime delegacijai pasirinkti kaip prioritetą. Kalbant apie žmogaus teisų šalies strategijas, tai jose virš, virš 60 pasaulio valstybių prioritetas teikiamas vaikų teisėms. Ir e, ypač E, yra atsižvelgiama į vaikų kaltinimą raganavimu ir e, aukų mm, atvejai. Na ir dabar dėl albinosų vaikų klausimo, tai mes parengėme rezoliuciją ir mes tą rezoliuciją pasidalijome su tokiu, tokių šal, šalių um, valdžios institucijomis kaip uh, Tanzanija, Burundis ir kitos. Ir šio tyrimo rezultatais aš pasidalinsiu su savo kolegomis minėtose valstybėse. Manau, kad mes turėtume daugiau gauti informacijos apie tai, daugiau įrodymų. Dėl įrodymų norėčiau paklausti tyrimo autorių. Kalbant apie tai, kur tai vyksta. Iki šiol per UNICEF tyrimus surinkome informaciją, kad šita praktika yra paplitusi Jodosios Afrikos pakraščių valstybėse. Tačiau e, mes neturime informacijos apie e, te, e, ataskaitoje minimamas valstybės, kaip pavyzdžiui Pakistanas. Mes kalbėjome su delegacija Pakistane. UNICEF jau aštuonerius metus dirba šioje šalyje ir jie niekada nepastebėjo e, tokio vaikų kaltinimo raganavimo atvejo. Ir e, turbūt UNICEF tikrai labai nusteps e, pamatę Pakistaną tarp išvardintų valstybių. Taip pat Ir taip pat yra kitos šalys, kurios minimos šiame tyrime, tačiau mes turėsime pasigilinti, ar iš tiesų ten yra minėto raganavimo atveju kaltinimo organizavimo atveju, kaip sakoma, pranešime, tyrime. Dabar norėtume suteikti žodį parlamentarams. Pirma, pirmiausia, ponė De Kaiser. Merci Madame la Présidente. D'abord, je vous remercie d'avoir organisé cette audition et c'est un plaisir pour moi de retrouver Madame. Ačiū už surinktus klausimus. Džiugu vėl matyti čia ponę Peters. Jie priminė, jog prieš porą metų buvo kaip tik tai organizuotas renginys vaikų raganavimui skirtas. Norėčiau pasakyti ir komisijai, ir komitetui, ir VT atstovams, kad uh, yra e, nemažai mokslo darbų parašyto, daktarinių e, darbų. Jie nėra išleisti knygose, bet ten surinkta yra daug e, domenų. Uh, Buvo kalbamasi su nevyriausybinėm organizacijom, dirbančiom su vaikais gatvėse, su UNICEF. Tai iš tiesų e, yra atsižvelgta ir į tai, kas yra vietoje, gatvėse, jeigu taip galima pasakyti, e, e, pane. Senai sakėte, jog jūs surinkote duomenės iš įvairių darbų, bet vietoje medžiagos uh, nerinkote. Bet e, reikėtų e, iš tiesų pasigilinti į įrodymus iš vietos. Sakėte, kad yra tam tikra vaikų emancipacija, bet e, vietos duomenės to nerodo. Jeigu vaikai nori būti raganiais, tai vis dėlto jie yra sistemos aukos, aišku, tokios e, laukinės aukos e, ir e, iš tiesų būna baisių egzorcizmo atvejų, kai vaikai miršta, yra baisių atvejų. Tai aš labiau pritarčiau ponios Viters logikai. Iš ties yra trys e, atvejai e, vaikų raganių. Tai gali būti vaikai albinosai, vaikai su apsigimimais, e, vaikai raganiai, kurie buvo atstumti dėl to, kad serga Kongo demokratinėje Respublikoje. Mačiau mergaitę epileptikę, kuri, kuri buvo tiesiog išmesta į gatvę dėl to, kad jie ištikdavo epilepsijos priepoliai. Uh, Ji pastojo, būdama devynerių, buvo, buvo išmesta į gatvę, buvo išprievartauta. Tai buvo baisu. Ir tokius vaikus aš vadinu aukom. Tačiau yra vaikų, kurie e, blogai elgesi, yra išmetami į gatvę, nes šeimos yra, e, gyvena pernelyg skurdžiai. Yra vaikų, kuriuos e, šeimos išmeta, nes jie elgesi keistai, blogai, šeimos atsisako jų. Tai e, šiandien matome, kad formuojasi labai sudėtinga socialinė ekonominė sistema, vis dėlto tai nereiškia, kad aukštų lygio rengiama e, e, strategija yra tik, tik tai. Tik tai vien tai gali padaryti ES institucijos. Nežinau, ar galima paremti visas asociacijas dirbančias vietoje, su kuriuo mes buvom sustikę. Tos asociacijos daro viską, kad padėtų vaikam, kurie kaltinami raganavimu, kurie nukenčia nuo um, bažnyčios praktikos, siekiama pasitelkti teisingumo sistemą, kad būtų vykdytas teisingumas, tos asociacijos neturi lėšų, na, bando jas e, pritraukti, yra grasinama, jeigu einama į, į, į teismą, jos bando tiesiog apsaugoti tos vaikus, kurie išdrįsta prabilti. Manyčiau, kad e, mes turėtumėm susitelkti tai, mes turime laikyti vaiką auką, tačiau jeigu galvotumėm apie taisomuosius, uh, E, veiksmus e, su, su bažnyčiom, nieko nepadarysi, nes e, jas remia politikai, jos labai jiems padeda rinkiminių kampanijų metu, tiek norėjau pasakyti. Na, iš tiesų liūdina šitą ataskaitą, tai vyksta ne tik tai pietinėje Afrikos dalyje, dabar yra užregistruotų atvejų ir Junktinėje karalystėje, kai vaikas iš Afrikos uh, E, buvo nubaustas, jam buvo nukirsta e, gal, galva. Tai e, iš esmės praktiškai vyksta tokie nužudimai, apie, apie tai buvo rašyta Britanijos spautoj. Jungtinė karalystė patenka vaikai, kurie yra nelegalios priekybos žmonėm aukos. Ir mano mieste prieš metus policija vykdė panašų tyrimą, kol kas teismas dar nevyko. Ir mane gan nustebino tai, ką sakė EVT atstovo. Sakė, jog nėra įrodymų vaikų raganavimo Pietų Afrikoje, aš ten lankiausi ir Haityje, ir Brazilijoje, ten yra gan dažnas reiškinys, tai yra tokia endeminė kultūra. Ir e, sakoma, kad ten vaikai nenukenčia nuo to, tai mane tai gan stebina. Ta pati VT atstovė sakė, kad Nigerijoje niekas e, nenorėjo dalyvauti konkurse dėl e, projekto skirto e, kampanijai, skirtai kovai su šita baise praktika. E, įdomu, kodėl nebuvo norinčių, ar dėl to, kad trūko susidomėjimo, dėl to, kad buvo bijomasi. Galbūt jie bijojo, kad jeigu pradės tokį projektą vykdyti patys, taps taikiniais, galbūt jiems reikia papildomos apsaugos, jie turi būti drąsus, nes jeigu juos pačius apkaltins raganavimu, jie gali tapti išpolio taikinys. Dar minėjote rezoliuciją dėl e, albinosų. Pamenu, kad e, Europos parlamente vyko diskusijos dėl rezoliucijos pernai. Tiksliai neprisimenu. E, tai buvo Strasbūrė. Rezoliucija buvo kalbama apie E, aukas, ne tik tai suaugusius, bet ir vaikus, kurie buvo e, albinosai, nes kai kurias Afrikos vietose al, e, albinosų yra dėja daug. Ir paremiau tą rezoliuciją, buvau netgi bendrautorius ir parlamentas jau yra pasisakęs šiuo tragišku klausimu. Ačiū, ar būtų dar norinčių kalbėti narių? Tada ir aš turėčiau klausimą dėl tyrimo. Jūs siejate tai, jog daugie vaikų kaltinimų yra Kanama Afrikoje su um, sekmeninkų bažnyčios iškilimu. Na, aš nežinau, kaip ta bažnyčia organizuota yra. Ar yra kažkoks centrinis tinklas? Ar jie gauna paramos iš, tarkim, įvairių vyriausybių, galbūt e, būtų galima kažką daryti su tom e, bažnyčiom, kur, kurios turėtų, e, turėtų galbūt prisimti atsakomybę už tai. Ir galbūt būtų gerai, kad dabar atsakytumėte klausimus, tačiau turiu paprašyti jūsų kalbėti trumpai, nes mūsų laikas senka. Jūs arba, pane Urgera. Aš norėčiau ponios Dekazę pastabas pakomentuoti. Galbūt e, norėčiau pasakyti, kad aš ne antropologas, todėl nedirbau vietoje toise valstybėse. Tačiau aš dirbau kartu su antropologais. Labai svarbu yra tai, kad mes e, siekiam tos antropologinius duomenis įtraukti į ataskaitą. Jūs e, šiek tiek papildėte e, mūsų duomenys pristatydama savo pačios patirtis, tačiau labai svarbus keli dalykai mes e, esam nubrėžę tam tikrus rėmus, nes mes taip suvokiame tas blogasias praktikas, tačiau nebūtinai vietos bendruomenės tas praktikas suvokia taip pat kaip mes. Kitas dalykas yra prekyba žmonėmis. Dar galime kalbėti ir apie kitokius nusižengimus. Mes manome, kad tai, kas vyksta, vyksta blogai, mes norime kištis į valstybių reikalus, norime padėti, norime gelbėti e, žmonės. Gal aš visą tai suvokiu tai iš akademiko perspektyvos, bet labai svarbu apsibriežti, kiek mes galime įsiterpti, kiek mes galime kištis. Jeigu mes apibrėžiame raganavimą kaip blogą praktiką, tai mes e, neatsižvelgiam į kai kuriuos realius dalykus. Kartais vaikai patys sakosi esą raganos, todėl e, jie jaučiasi stipresni, tai, tai tais atvejais tai nebūtinai yra žalinga e, praktika. Čia taip pat reikėtų pakalbėti apie religijos ir tikėjimo laisvę. Taigi labai svarbu yra kalbėti apie žmogaus teisės, apie vaikų teisės. Ir reikia apsibriežti, kada svarbu padėti žmonėms, nes pažeidžiamos jų teisės. Ir taip pat reikia apsibriežti, kaip mes klasifikuojam E, šiuos pažeidimus. O dabar norėčiau žodį suteikti e, tau, Robertai. Apie informaciją apie Latinų Amerikos valstybės, jūs patikėt papildomos informacijos, Pakistanas buvo viena tų valstybių. Uh, dėl šios problemos tose valstybėse. Aš ne jungtinių tautų ataskaita dėl pabėgėlių apima šį klausimą. Labai svarbu kalbėti apie perkelimo procesą, apie išsikraustimą. Žmonės išvyksta iš savo valstybių e, dėl įvairių priežasčių tai, tai buvo vienas informacijų šaltinių apie situaciją Pakistane. Dabar dėl Afrikos diaspora e, Europos Sąjungos valstybėse, pavyzdžiui, jungtiniai karalystiai. E, reikėtų paminėti ne tik jungtinę karalystę, bet ir Prancūziją. Bangladešo bendruomenė, Afrikos bendruomenė gyvena šiose valstybėse ir dokumentais yra įrodyta, kad šis fenomenas yra taikomas ir Europos valstybėse. Tačiau apimtis nėra žinoma, nes uh, nes e, paprastai su šia problema kovoja nevyriausybinės organizacijos. O pavyzdžiui, antropologas Lafontaine taip pat e, e, tyria jungtinės karalystės diasporos vaikų kaltinimą raganavimu. Baigtis? practice. Todėl reikia tokiai praktikai užkristi kelią. Ir šia prasme jūs turite jau sukaupę gerąją praktiką. Labai daug jos. Kalbant apie sėkmininkus. Tai yra nauja bažnyčia, kurią įsteigė pamo, pamokslininkai ir, ir jų pagrindinė dogma yra mistinis apsireiškimas, misinis apsireiškimas. Ir e, manau, kad net šiais atvejais mes turime išanalizuoti šį reiškinį e, šiame kontekste. Pirmiausia, nepamokslininkai apkaltina vaiką. Jie tik tais patvirtina Pirmiausia, pati šeima, pati bendruomenė vaiką apkaltina raganavimu, tada šeima atveda e, vaikus pas e, bažnyčios vadovus, e, kad būtų patvirtintas kaltinimas. Ir iš esmės jie tai daro norėdami atsikratyti savo vaiko, kaip jau minėta ankstesnėme pranešime. Aš noriu sutikti, kad e, kalbant apie Latino Ameriką, yra labai daug e, duomenų, kad tai daroma ir Brazilijoje, ir Ekvadore, ir Bolivijoje, ir Gvatemaloje. Ir Haityje. Visi gerai žinome, kad tai praktikuojame. Praktikuojama. Dėl Pakistano. Taip, tai vyksta ir daugiausia tai vyksta e, iškeldintoje bendruomenėje. Tokiuose e, Pakistano rajonuose, kurie yra toliausiai nutolę. Būtent tokią informaciją ES delegacija gavo Islamabade. Tačiau tiesa yra ta, kad mes tokio tyrimo nesame atlikę Pakistane. Kaip mes tai traktuojame. Tai yra tradicinė praktika. Vyriausybė nusprendė su mumis užmėgsti dialogą šiuo klausimu tam, kad vyktų, įvykdytume pokyčius. Ir pati bendruomenė turi atsikratyti šios praktikos. Kaip sakėme, šitas klausimas, šita praktika vis dažniau pasitaiko ir tarp politikų. Tad jeigu norite užmėgsti dialogą, daryti pokyčius, tai vyriausybės mieliau linkusios keisti kažką tai remiantis e, politikos teorijos keitimu nei žmogaus teisų klausimais. Ačiū. Dėkoju už įdomų debatą, už pateiktą tyrimą. Reikia užtikrinti, kad šitas tyrimas būtų plačiai žinomas, kad šis klausimas būtų dažniau aptariamas. O dabar perėsime prie kito klausimo - Pakistanas. Ir matau tarp mūsų ambasadorių informuosiu, kad mes e, tik ką kalbėjome apie vaikų kaltinimą raganavimu ir daugiausia tai yra praktikuojama Afrikoje, tačiau buvo paminėta ir jūsų šalis. Ir mes jums pertei, pateiksime šitą tyrimą apie vaikų kaltinimą raganavimu ir žmogaus teises, manau, ir jums jis bus naudingas. Now, uh, the exchange on views on the human rights Dabar keisimės nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Pakistane. Tema įdomi. Tačiau mes taip pat turime pasirenkti vizitui į Pakistaną, 20, kuris vyks 25 rūpjūčio. E, laikas bus labai įdomus, bus praėję trys mėnesiai po rinkimų turėsim gerą galimybę susitikti su naujais, naujai išrinktais vadovais, pasižiūrėti, kokia yra žmogaus teisų padėtis. Taip pat pateiksime AFET komiteto mm, ataskaitą. E, DROA komitetas taip pat e, peržiūrės šią ataskaitą, mes žiūrėjom, ko, kaip kito žmogaus teisų situacija Pakistane 2012 metais mes keitėmės nuomonėmis du kartus, e, kalbėjom apie e, žodžio laisvę, o lapkritį kalbėjom apie e, pasaulinę periodinę ataskaitą ir jos gyvenimo procesą. Taip pat buvo priimtos trys rezoliucijos dėl prekybos, dėl mergaičių diskriminacijos, įtraukiant ir Malalos atvejį e, mergaitę, kuri buvo nušauta už tai, kad kovojo už mergaičių švietimą. Ir trečia rezoliucija buvo prieš e, atakas, prieš e, medikus. E, taip pat buvo paprašyta nepratesti ne, nepratesti mirties bausmės vykdymo leidimo, nes e, mirtininkų sąraše buvo 400 žmonių. Taip pat mergaičių situacija yra vis dar sudėtinga. Praėjusį e, e, mėnesį buvo atvejis, kai buvo savižutis susisprogdino autobuse ir nužudė 15 mergaičių vykusių į mokyklą. 27 birželio buvo nužudytos trys moterys, taigi smurtas prieš moteris didėja. E, e, taip pat e, apžvelgsime ir religinį radikalizmą, tai yra viena iš temų, kurias šiandien apžvelgsime. Turime E, daug e, kalbėtojų šiandien sąraše, tik norėčiau pasakyti, kad ponas Šazat Ahmad negal, negalėjo šiandien atvykti, nes negavo vizas. Aš e, pasiteirausiu, kodėl taip nutiko, kartais būna politinių priežasčių. Tai viena vertus aš gavau informaciją, kad Belgijos Vyriausybė labai e, lietai nagrinėjo vizos klausimą, o pats ponas Ahmat informavo mūsų sekretoriatą lab, labai vėlai, kad e, Belgijos e, atitinkamos institucijos neiš, neišdavė vizos, tai todėl jis negalėjo atvykti. Mes negavome nei rašt, raštu pateikto pranešimo iš jo, nei uh, filmuotos medžiagos. Bet ponas Jean-Luc Rasin, e, Pakistano ir Indijos ekspertas, yra su mumis. Jis yra garbės e, daktaras Pietų Azijos studijas ir mm, E, centro direktorius ir taip pat Maison de Sciences de l'Homme centro direktorius Paryžiuje. Jo tyrimai pagrindė susiję su tarptautinė politika, kuri susijusi su Indijos ir Pakistano santykiais Jis dėsto Prancūzijos geopolitikos institute Indijos ir Pakistano santykius. Jo pagrindinė e, paskutinė knyga buvo e, išleista 2010 metais ir buvo ten aptariama Pakistano geopolitika. Mes paprašysim pakalbėti apie 2013 metų rinkimų rezultatus E, ir įtaką, kurie, kuriuos, kurią jie turėjo demokratijai ir, ir e, federaliniu ir provinciniu lygiu. E, antrasis mūsų kalbėtojas yra ponė Maja Pastakija, kuri 2007 metais ėmė dirbti kaip kampanijos dalyvė, kovojanti už už e, žmogaus teisų e, e, žmogaus teisės Pakistane. Taip pat Lila Peters iš UNICEF e, pakalbės apie mergaičių e, švietimą ir ponas e, Howitt, kuris buvo stebėjimo misijoje Pakistane, bet jis negalėjo atvykti šiandien į mūsų posėdį, tai jo nuomonę išgirsim rytoj 11 valandą. Trumpai dar norėčiau pasakyti, kad susitikau su Pietų Azijos advokatūros atstovai, tačiau šį, šį klausimą mes aptarėm praeitame klausime, todėl šiandien jo neaptarinėsime. Taigi dar kartą norėčiau pasveikinti Pakistano ambasadorių Džiaugiuosi, kad atvykote ir dalyvausite debatuose. Dabar žodį suteiksiu profesoriui Rasin. Dėkoju. E, kalbėsiu prancūzų kalba. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, garbingi svečiai, visų pirma norėčiau padėkoti pakomitečiui, kad uh, E, surengėte šį klausimą. Žinau, kad e, esate aršų žmogaus teisų gynėjai. Aš šiek tiek pasis, pakalbėsiu apie politinį kontekstą Pakistane. Žinote, kad vyko gegužės mėnesį provincijų ir federaliniai rinkimai ir pirmą kartą per šalies istoriją buvo sudaryta koalicija, kuri valdys e, šalį penkerius metus. Ir buvo išrinkta ir opozicinė partija. E, šiai lygai ši pergalė yra labai svarbi, jie surinko daugumą parlamente yra ir 20. Taigi nauj, sudaryta nauja koalicija. Tai pirmas pirma išrinkta e, vyriausybė, ne, nevyko jokių perversmų, kaip kad buvo, pavyzdžiui, 90 metais. Jeigu pasižiūrėtumėte į Talibano veiklą Pakistane, tai jie vykdė mm, kampanijas prieš tas partijas, kurios buvo jiem netinkamos, pavyzdžiui, Pakistano liaudės partija ir nacionalinė partija, kuri buvo išrinkta vienam regione. PP neteko 80, pralaimėjo 82 e, vietų buvo išrinktas šimtas 40 žmonių buvo nužudyta per Talibano atakas. Talibanas kliūdė vykdyti pol, politinės kampanijas. Norėjo, ne, musulmonų lygai nebuvo leidžiama uh, vykdyti kompanijos. La mission d'observation de l'Union européenne a... Palestano Teisingumo partija gavo vieną balsą, buvo kita ES siunčiama misija ir jie pasakė, kad šitie rinkimai buvo pagerintas, rinki, vyko pagal pagerintą rinkimo procedūrą, nepaisant visų trūkumų. Islamistinės partijos sugeba mobilizuoti mines gatvėse, tačiau jie nėra atstovaujami smarkiai nacionaliniu mastu. Džemlam Muema gavo 15 vietų vietų parlamente, tai yra dvigubai nei 2008 metais, Žemat Islami e, turi tik aštuonis e, parla, e, parlamentarus parlamente ir e, de, e, devynis e, provincijose. Ir jie gavo tik tai 4,5 balsų, e, procentus balsų ir 4,8 e, mandato. Mus, musulmonų lyga Um, iškelia savo tikslus, e, jie nori sukurti kuklę e, gerovės valstybę su islamistiškomis vertybėmis, kurių e, galimybės būtų visų vienodos, jie visi gyventų oriai, nepriklausomai nuo religijos, tautybės ar kalbos. Progra buvo paskelbta programa už švietimą, kuri įdėkta kaip konstitucijos dalis 2010 metais taip pat yra paminėtos moters, moterų teisės, kova su diskriminacija ir e, smurtu prieš moteris, taip pat e, kova už e, be, m, užimtumą. Tačiau niekas nepaminėta dėl um, neištikimybės ir moterų prievartavimo. Uh, taip pat pakarto, pa, pabrėžtos mažumų teisės reikia atstatyti pasitikėjimą šioje srityje, taip pat dėl šmeišto, dėl darbuotojų teisės ir žiniasklaidos laisvės, kova su korupcija buvo paminėta, taip pat policijos ir teisingumo sistemos reforma, turi būti pakeisti kovos su terorizmu įstatymai, priimtos procedūros ir apsaugoti teisėjai. Dabar tyriama, kas vyksta saugumo tarnybose. Gentis ga, turi turėti tą, tas, pate, tas pačias politinės teisės kaip ir visi kiti šalyje. General, generolas ši, e, Mušarafas paskelbė savo programą tam. Baliučistane yra rimta situacija ir tai yra pripažįsta, yra pripažįsta, jog reikia atstatyti ekonominės ir politinės gyventojų teises. Uh, E, taigi, tokie teiginiai, tačiau panašu, kad pasikeičianti vyriausybė nepadarys dėlių pokyčių žmogaus teisų srityje. Per uh, kampaniją um, yra e, reklam, e, deklaruojama, kad bus ko, kovojama su sektorinėmis organizacijomis, taip pat prieš Činjan e, mažumą. 2013 m. birželį vyriausybė nusprendė atnaujinti paramą labdaringai organizacijai Džama Ritawa. Ir Mohamed Said yra šios organizacijos steigėjas, tačiau e, Indija jį kaltina vengiant mokesčių, taigi jis yra viešai žinomas asmuo. Taip pat yra priimta teiginių dėl įstatymų prieš, šmeiš, e, prieš pikdžiavimą. ir e, prieš šventvagiškumą. Taip, e, dabar yra išreikšta parama šerifui parlamentu, parlamente dėl to, kad e, manoma, jog yra ideologinis, ideologinis artimumas tarp dviejų partijų. Pakistano saugos taryboje kuri buvo įsteigta 2011 metais, jaučiamas tam tikras E, postumis į priekį. Yra radikalizavimo tarp vidutinių klasių, e, buvo e, iš, iš, nužudytas vyriausybės vadovas ir taip pat yra vykdoma kampanija prieš Malalą Įsesį, kuris yra jaunimo mergaičių švietimo skatintojas. Vyksta ekonominė krize ir įvairios kitos krizės. Vyriausybės tengiasi rasti politinį konsensusą ir e, Liepos 11 sutelkti visas partijas į posėdį. Tačiau tai nėra lengva kai Šarif e, dal, e, lankėsi Baliukistane E, Liepos 2 ir kalbėjo su politika, tai po, e, policija, policija išreiškė pasitikėjimą, tačiau yra dar daug susirėmimų. Tačiau vyksta daug nebaudžiamų veiksmų 2011 metais ES pasirašė penkerių metų bendradarbiavimo planą su Pakistanu ir ketinama e, atnaujinti žmog, žmogiškai dialogą dėl žmogaus teisų. ES Pakistanui darė spaudimą, buvo atsiimta daugumas, dauguma išlygų, kurios buvo padarytos priimant konvenciją prieš kankinimą. E, buvo kalbamas dėl įsipareigojimų numatytų pagal konvenciją, pagal sustarimą, kuris buvo sudarytas su žmogaus teisų taryba 13 metų kovo 14 dieną. E, buvo vykdomi kiti susitikimai, buvo kalbama apie Ženevos procesą ir Navipilai apsilankimą e, Pakistane. Buvo e, pabrėžta, jog egzistuoja, kad toleruojama netolerancija religinių mažumų atžvilgių, kad yra pažeidžiamos žmogaus teisės dinksta žmonės, yra žudomi teisėjai, žmonės yra kalinami ir kankinami tai tęsiasi toliau. Taigi, vyriausybė turi didžiulę užduotį pasistumėti į priekį e, žmogaus teisų srityje, jie turi gyvendinti konvenciją, turi e, su, įsteigti naują žmogaus teisų komisiją. Kuri, kuri realiai pradėjo darbą 2012 metais, taip pat komisija dėl moterų teisių. Ir sudaryti galimybės moteriams kandidatuoti parlamentą. Taip pat ir e, taip pat e, turi pasistumėti į priekį švietimo, religijos teisės, saugumo e, srityje. Jie turi peržiūrėti teisminę struktūrą, valstybės administravimo aparatą. E, E, visose ligmenyse. Jie turi dirbti dviem frontais ir kovoti su e, ekstrem, ekstremizmu ir e, stengtis užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Mes pas, turime pažiūrėti į politinį kontekstą. Yra daug antiamerikietiškų nuo, nuotaikų. Ir e, Liepos mėnesį Tarptautinis valiutų fondas nusprendė skirti 5 milijardus dolerių e, dotaciją. Tačiau nepaisant to yra labai daug neigiamų nuotaikų e, Pakistane. Kai kalbam apie ES įsikišimą, jie taip pat tai laiko užsienio kišimusi. E, tačiau ES e, nori, kad Pakistane dirbtų daug nevyriausybinio organizacijų ir kitų organizacijų užtikrinančių, jog būtų laikomas žmogus teisų. Tačiau visą tai turi suprasti vyriausybė. Kai kalbame apie kovą su terorizmu, tą darbo tvarkę formuluoja ne užsieniečiai. Tai yra daroma pačių pakistaniečių. Uh, labui. Na ir visa pasiklausimo programa realiai buvo skirta pakistaniečių apsaugai užtikrinti. Ačiū. Madam uh, Pastakija. Žodis poniai Pastak dabar. Ačiū. Ačiū už kvietimą aptarti žmogaus teisų padėtį Pakistane. Šiandien kalbėsiu apie apie e, galimą egzekucijų e, atnaujinimą ir taip pat apie teisų neužtikrinimą gentinėse teritorijose. Apie tai kalbama mūsų e, ataskaitoje, kalbama apie tai, kaip ginkluotusios pajėgos piknaudžiauja gentinėse teritorijose. Pradėsiu nuo mirties bausmės. Pakistane dabar daugiau negu 8 tūkstančiai nuteistųjų mirties bausme. Dauguma šių kalinių jau visiškai išnaudoja apeliacijų procesą ir dabar jie gali būti nubausti mirties bausme. Ir e, e, vyriausybė vėl grįžta prie mirties bausmės, Amnesty International yra prieš mirties bausmę, visais atvejais bei išimties, neatsižvelgiant į tai, koks nusikaltimas buvo įvykdytas. Na, Visi valstybės naudojami metodai egzekucijoms vykdomi nepriimtini, nes mirties bausmė yra visiškai žmogaus teis, visiškas žmogaus teisų nuneigimas. Uh, Pakistano vyriausybė neturi atnaujinti mirties bausmių vykdymo, turėtų taikyti nedelsiant moratoriumą. Tai būtų pirmas žingsnis mirties bausmiai panaikinti. Amnesty International baiminasi dėl to, kad daug mirties bausmių yra skiriamos po neteisingo teismo priimami įrodymai, kurie yra nepriimtini pagal tarptautinę e, teisę. Pakistanes e, e, kalėjimuose dažnai vykdomi kankinimai, įrodymai išgaunami kankinimo būdu. Ir labai dažnai skiriamas valstybinis advoka, advokatas, kuris nėra kompetitingas. Vienu atveju, pavyzdžiui, advokatas nerado nei vieno liudininko, kuris liudytų jo ginamojo E, labui ir nie, tokiu būdu niekuomet nebus galima panaikinti to pavojaus, e, kad bus mirties bausme nubaudžiami nekalti e, žmonės. Mirties bausmė vykdoma neg, negražintinai, jau negalima po to, kai jį vykdyta apginti žmogaus teisės Pakistane, padėtis blogėja, Pakistanas pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus. Uh, šiaurės vakaruose Pakistane, gentinėse teritorijose yra visai kitokia drakoniška teisinė sistema ir nėra privalomo reikalavimo suteikti galimybę apskūsti mirties bausmę. Ir nors šeimos e, galbūt e, gali e, susitarti, atleisti kaltininkų ir tuomet gali būti sustabdyta mirties bausmė turtingieji, galingieji paprastai randa būdų, kaip rasti atleidimą nukentėjusiųjų e, šeimų ir tokiu būdu pasinaudoja galimybę išvengti mirties bausmės. Naujoji vyriausybė patiria didelį spaudimą dėl to, kokia dabartinė teisė yra. Teisė ir teisingumas buvo MLL e, rinkiminėme e, manifeste. Man Ir aišku, teisė teisingumas yra būdas e, spręsti šalies problemą, bet iš tiesų mirties bausmė nerodo, kad, kad tai atgraso nuo e, nus, nusikaltimo. Ir iš tiesų negalima sakyti, kad tai pagerins e, teisės ir teisingumo padėtį Pakistane. Ir galbūt vyriausybėm gali atrodyti, kad mirties bausmė gali padėti lengvai išspręsti kai kurias problemas, tačiau mirties bausmė nėra atsakas Pakistano teisingumo e, problemoms. Tai nepadės kovoti su nusikalstumumu, tai tik tai prates e, smurtą. Reikia geriau gyvendinti įstatymus ir suteikti galimybę kreiptis į teisingą teismą. Yra daug E, ką, ką reikia padaryti. E, reikia, kad policija geriau vykdytų tyrimus, reiktų, kad e, bendradarbiautų teisės saugos institucijos, duodant įtariamuosius, paduodant įtariamuosius į teismą ir reikėtų susijęti visas informaciją renkančias agentūras po vieno skėčiu. Amnesty International reikalauja tik tai teisingo teismo, reikia skelbti įrodymus, jeigu tokių yra, tačiau negalima vykdyti mirties bausmės, kurie, kuri įvykdoma neatitaisomai. Ir tol, kol bus mirties bausmė, e, bus jie baudžiami nekalti e, žmonės ir aš kaip sakiau, 8300 žmonių dabar laukia mirties bausmės vykdymo Pakistane. trūksta teisinės apsaugos Pakistano gentinėse teritorijose, tai labai neramina Amnesty International. Po uh, dešimtmečio smurto, ginkluoto konflikto Pakistano šiaurės vakarų regione ir toliau išgyvenama žmogaus teisų e, krizė ir, ir valstybiniai ir nevalstybiniai pašeitėjai veikia ne, nebaudžiami. Pakistano ginkluotosios pajėgos yra kaltinamos nelegalių kaltinimų, e, kankinimų. Talibanas e, ir toliau vykdo nesirinkdamas išvalius ir žudo asmenis asmenims, kurios apkaltina šnip, šnipinėjimu, moralinio kodekso sulaužimu. Gentinėse teritorijose e, nėra e, vienos valdžios ir e, jav dabar vyk, vykdo programą, kurioje panaudoja nepilotuojamus lėktuvus gentinėse teritorijose žmogaus teisės neginamos, nes ten neveikia teismai. Pakistano valdžia nesprendžia šitos problemos, bet taikomos senos sau, seni saugumo įstatymai ir ginkluotosios pajėgos gali vykdyti smurtą nebaudžiamos. Uh, Ir regionas e, praktiškai gali tapti žmogaus teisų juodąją e, skilę. Ginkluotosios pajėgos e, piknaudžiavo. Aš manyčiau, kad tos pajėgos turėtų kaip tik tai laikytis aukšte, aukščiausio standarto palyginti su Talibanu 11 metais ginkluotosioms pajėgoms buvo suteikti įgaliojimai sulaikyti žmonės, remiantis saugumo įstatymais, kurie nuneigia žmogaus teisės. Iš esmės ten e, tie įstatymai yra e, taikomi gentinėse teritorijose, bet gali būti taikomi bet kur. Saugumo e, pajėgos gali atgalinę tvarką subjektyviai, savališkai sulaikyti bet ką, nuteisti mirties bausme ir praktiškai nėra jokios galimybės kryptis į teismą, pasinaudoti teisininkų paslaugom. Kur, uh, Kuo tai grindžiama, tai jog reikia kovoti su terorizmu. Atkreipsiu dėmesį į kai kurios nuogastavimus susijusius su įstatymais. Leidžiama sulaikyti asmenis neribotai, devintam skyriui yra numatyta galimybė vykdyti prevencinį sulaikymą, pavyzdžiui, jeigu, jeigu asmuo įtaria, įtariamas kaž, kažkuo tai. Uh, pakanka vien tik tai įtarimo nusikaltimu. Ir tuo pažeidžiama nekaltumo prezumcija, tai e, pažeidžiamas tarptautinis pilietinių politinių teisių paktas, o Pakistanas yra prisijungęs prie šito pakto. 19 skyriui yra nu, e, numatoma, kad teisės saugos institucijos gali pateikti pareiškimus, kad pavyzdžiui asmuo įvykdė nusikaltimą. Uh, tai nebūtų priimtina, to, e, to praktiškai pakaktų skirti bausmiai. Vėlgi čia pažeidžiamas e, teisinės nekaltumo prezumcijos principas. Apibendrinsiu, sulaikyti gali būti laikomi be oficialių e, kaltimų nevyksta teisminis procesas, nevyksta teisminė peržiūra. Ir jeigu užginčiamas sulaikimas, skiriamas kariškis tyrimui atlikti ir e, jis pateikia valdžios institucijom ataskaitą. Antra, didelė dalis šiaurės vakarų Pakistano yra e, federalinės valdžios valdomos gentinės teritorijos, kur uh, galioja drakoniški įstatymai, nepaisant e, pastaro meto kosmetinių e, reformų, e, tebėra taikomos tokios nuostatos kaip savavališkos bausmės, savavališki sulaikymai, reformos netitinka ir tarptautinės teisės nuostatų ir to, kas įtvirtinta Pakistano konstitucija, yra nuostata dėl kolektyvinių bausmių ir netgi įvykdžios reformas. Gentinių teritorijų administratoriai turi teisę taikyti kolektyvinės bausmes visai bendruomeniai dėl to, ką padarė vienas asmuo. Pavyzdžiui, Maruf Hanas, 20-metės e, e, darbuotojas e, vienoje, vienos genties teritorijoje, jis buvo nubaustas kolektyvinė bausme kalėti trijus metus 100 e, tūkstančių rūpijų e, turėjo sumokėti ir buvo e, nubaustas dėl to, ką padarė jo tėvas. Ir gentinė taryba nubaudė jį, nors jis ir buvo nekaltas, nors viena džirga pasakė, kad ir sunus, ir, ir tėvas turi būti nubausti kad prakeikimas būtų nuimtas nuo, nuo tos genties teritorijos. Norėčiau tik tai pasakyti, kad iš tiesų yra didžiulė problema, yra konstitucinė anomalija taikoma gentiniam teritorijom, jos gyventojai, jų gyventojai yra Pakistano piliečiai ir jiems turi būti užtikrintos visos pagrindinės teisės numatytos konstitucijoje, skaitant pilietinės ir politinės teisės ir iš tiesų tik tai teismai turėtų galėti priimti sprendimus, bet mm, gentinės teritorijos nepatenka į teismų jurisdikciją. Tačiau parlamentas savo sprendimu galėtų įtraukti tas teritorijos į vyriausybę rimtai vertintų reformą, tai jau būtų padaryta. Tokiu būdu gentinių teritorijų gyventojai galėtų užginčyti įstatymus taikomus jų gyvenamoje teritorijoje. Amnesty International rekomenduoja, kad naujasis parlamentas ir išplėstų aukštesnio teismo jurisdikciją, kad tai apimtų gentinės teritorijas, reikia toliau reformuoti pasienio teritorijoms taikomus įstatymus. Dėkui. On, uh... Dabar žodį suteikėme poniai Peters ir ji pakalbės apie merginų mokymą. Dėkoju, kad UNICEF pasikvietėt į posėdį ir leidžia tą aptarti merginų e, išsilavinimo klausimą. E, Liepos 12 dieną UNICEF nusprendė pas, pavadinti Malalos diena ir mes siekiame užtikrinti, kad merginos gautų išsilavinimą, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas jungtinių tautų jungtinėse tautose. O dabar norėčiau pereiti prie prezentacijos. Aš pradėsiu nuo duomenų, kuriuos norėčiau šiandien e, pristatyti. Jie yra surinkti Pakistane ir patvirtinti Pakistano valdžios institucijų. Norėčiau tiesiog pakalbėti šiek tiek apie šalį ir apie tai, kodėl mes privalome uh, paremti Pakistano vyriausybę ir padėti jai doroti su švietimo problemomis. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad Pakistanas šešta labiausiai apgyvendinta valstybė ir 40 procentų žmonių yra jaunesni negu 18 metų. Taigi 40 procentų e, Pakistano gyventojų yra jaunesni negu 18, 18 metų. Tai e, viena blogiausių valstybių gimti moteriai. Tai trečia valstybė pagal nesimokančių vaikų skaičių. Per valandą miršta penkios moterys ir 55 vaikai dėl to, kad trūksta lygų prevencijai. Kaip kalbėta, e, tūkstantmečio tikslų valstybei nepavyks e, pasiekti. E, valstybėje labai smarkiai auga miesto gyventojų skaičius, išsilavinimas, tai mano pranešimo tema. 17,3 milijono vaikų niekada uh, 73,2 milijono vaikų niekada nelankė mokyklos. 57 procentai visos Pakistano populacijos nemoka nei rašyti, nei skaityti. Pakistano vyriausybė atliko tyrimą, kuriame sakoma, kad 5, mažiau negu 52 procentai vaikų uh, nėra pasiekę net antros klasės lygio. Norėčiau pakalbėti labiau apie, e, ištamiau apie Punjabo provinciją, nes e, ten mm, didžiausia pakistaniečių populiacija. Ir kasgi atsispindi, kasgi pavaizduota žemėlapį. Vien tai e, mm, sritis, uh, kur e, didžiausias nesimokančių vaikų, o ypač mergaičių skaičius žalia spalva žymi e, tą teritoriją, kur tūkstantmečio tikslai bus pasiekti. Ir Taip pat noriu parodyti šiuo žemėlapiu, kad e, Pakistane yra labai didelė neligybė. Vien Pandžabo e, provincijoje yra ir e, viena trečioji regiono, kuriai, kuri klesti, o kita dalis tikrai susiduria su sunkumais. šiandien, kalbant apie išsilavinimą Pakistane, tai vaikai vidutiniškai mokosi 5,7 metų. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į diagramą, pamatytumėt daug skirtumų. Jeigu, pavyzdžiui, E, penktadalis turtingiausių lanko mokyklą 8,9 metų, o neturtingiausių 2,4 metų. Turtingos mieste gyvenančios mergaitės e, mokysis 9,3 metų, o jeigu, esate, o jeigu mergaitė kilus iš kaimo vietovės ir neturtinga, tai geriausiu atveju mokysis vienerius metus. Mat, manau, kad labai svarbu remti Pakistano vyriausybę, e, kalbėti su vyriausybė, užmėgsti dialogą ir e, turime aiškintis, ką galima padaryti, kad daugiau mergaičių gautų išsilavinimą. Dabar pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidurima. Išsilavinimas ir švietimas e, seniai jau yra prioritetas Pakistane, ir nauja vyriausybė taip pat patvirtino, kad tai yra prioritetas. Buvo pateikta 18 pakeitimų iki 14 metų mokslas turėtų būti nemokamas, tačiau tik tai 2 procentai BVP yra skiriama išsilavinimui. Išsilavinimo mm, sektorių remia ODA. Mo, mokslas nėra centralizuotas, todėl švietimo ministerija nebesugeba užtikrinti, kad e, šviet, švietimo lygis būtų aukštas, kad švietimas būtų kokybiškas. E, trečias iššūkis yra tas, kad 50 8 procentai vaikų, daugiau negu pusė, eina į mokyklą, bet nesimoko. E, su šia problema susiduria visas pasaulis, tai ne tik Pakistano problema. Tačiau noriu pabrėžti, kad daug vaikų eina į mokyklas, tačiau e, nieko neišmoksta. Ir todėl mums reikia bendradarbiauti su vyriausybė ir spręsti e, šią problemą. Kitas e, dalykas, kalbant apie išteklių paskirstimą, tik 2 procentai BVP skiriama švietimo sektoriui, švietimo e, e lėšos nėra pakankamas, bet to net ir tie 2 procentai nėra tinkamai paskirstomi, kai, kuriuose, kai kurios provincijos negauna pakankamai lėšų. bet to e, e, ne visos e, bendruomenės, ne visoms bendruomenėms mokslas yra prieinamas, kalbėjom apie fatą bendruomenę ir norėčiau pabaigti pabrėždama, kad ES institucijos ir toliau plėtotų dialogą su Pakistano vyriausybę, padėtų Pakistanui rasti sprendimus, padėtų Pakistanui pasiekti tūkstantmečio tikslus. Dėkuoju. Now, <clears throat> have, uh... Mhm. Ačiū. Dabar išklausysime išorės tiksmų tarnybos informacijos apie tai, ką jie daro Pakistane. Mes e, tarp mūsų turime pona Marijus, e, pietričių Azijos skyriaus vadovą. Ir matau dar vieną žmogų, bet jis tikrai ne Kristian Bermans. Kas esate jūs? Ačiū, pirmininkė. Aš e, esu Haimo Marijos. Ir aš norėčiau padėkoti ekspertams už puikius pranešimus. Pirmiausia, dėl rinkimų. Vyriausiai galiotinė Ashton e, gegužės 11 savo pranešime paskelbė, kad šitie rinkimai yra Pakistano gyvenimo istorinis laimėjimas. Pakistanas pademonstravo gebėjimą renkti demokratiškus rinkimus, nepaisant visų gazdinimų. Ir nepaisant visų gazdinimų, 55 procentai gyventojų balsavo, tai yra daugiausiai bals, didžiausias rinkėjų skaičius nuo 99 rinkimų. Žinome, kad ES delegacijai vadovavo parlamentarė Gala. Mes Pakistane turėjome 144 stebėtojus iš daugelio valstybių narių, taip pat buvo Norvegija ir Šveicarija. Per šiuos rinkimus pagrindinės suinteresuotos pusės, tarp jų ir e, vyriausybė, Pakistano rinkimų komisija, teis, teisminės institucijos ir policija bendradarbiavo norėdamos užtikrinti tinkamą rinkimų eigą. Ir kaip ponas Rasy pastebėjo, buvo tam tikrų neigiamų dalykų, ypač smurtas prieš rinkimus kuris um, buvo prieš tris, uh, iš, um, tris pagrindinės uh, pasaulietinės partijas pritaikytas. Ir prisimename, kad Pakistanas ratifikavo uh, politinę, politinį susitarimą dėl pilietinių teisių. Taip pat Reikia pastebėti, kad daugiau nei per praėjusius rinkimus dalyvavo partijų, daugiau, dalyvavo, daugiau balsavo moterų ir moteris kandidatės, moterų kandidačių buvo dvigubai daugiau nei anksčiau. Nors teisė, mandatų skaičius skirtas moterims nukrito dvigubai. Manau, kad būtų per anksti sakyti, kas nuspėti, kas bus toliau. Ir mes, ponė pirmininkė, prisijungėme prie ponios pastakė susirūpinimo. Vidaus reikalų ministerijos atstovas paskelbė, kad nebus priimtas ne, nebus atšauktas sprendimas dėl mirties bausmių vykdymų ir tai mums kelia didžiulį nerimą. Ir atstovas, prezidento atstovas pasakė, kad tol, kol nebus patvirtinti mirties bausmės vykdymai, tai jie e, nebus vykdomi, tačiau visgi tai kelia nerima ir mes norime tai išreikšti Pakistano vyriausybei per ateinančias kelias dienas. Dėl žmogus teisų apsaugos e, gentyse mes tai nekartą minėjome per žmogaus teisų dialogą su Pakistanu apie tai, kaip galima būtų geriau saugoti žmogaus teises tar, e, genčių viduje ir kaip e, užtikrinti, jog visi pakistaniečiai galėtų džiaugtis fizinėmis ir psichologinėmis žmogaus teisėmis, taip kaip numatyta konvencijose. Taip pat mes e, su, remiame projektus, kurie siekia padidinti geresnę, didesnę prieigą, padidinti prieigą prie teisingumo paslaugų. dėl galimybių mergaitėms gauti išsilavinimą. Tai akivaizdu, kad toliau egzistuoja didelė neligybė tarp lyčių. Nors e, pastaraisiais metais daugiau mergaičių lanko mokyklą ir e, daug mažiau yra berašių moterų, vyrų yra 69 procentai, moterų yra Tai yra moterų 69, o vyrų 46. E, netolerancijos negalime e, toleruoti. Mes ko trūksta, e, tai yra E, nėra primtos tokios priemonės, kad būtų užtikrintos vienodos mokymosi patalpos ir berniukams ir mergaitėms, kad e, būtų paskirtos moteris mokytojomis, kurios moko, kurios moko mergaitės ir panašiai. Ir ES remia labai svarbius tikslus, tokius kaip e, vienodos sąlygos mergaitėms mokytis. Mes bendradarbiaudami įgyvendiname sektorinės reformų programas Kaive Mantunkla ir Senkven provincijoje. Ir vienas esminis su lyčių lygybė susijęs dalykas yra priemonė mergaitėms, kuri padeda e, užtikrinti, jog baigusios pradinę mokyklą mergaitės tęs mokslus. Ačiū. Dabar turime laiko diskusijai. Ponas Stanoks. Madam Lambert. Po to ponė Lambert ir tada kiti kalbėtojai. Ačiū pirmininkė. Be abejo, e, Navam Šerif, naujajam Pakistano premjerui, norėtume palinkėti visokiojo pasiekmės šiame vaidmenyje. Per savo kampaniją jis paskelbė, kad jis nori užmėgsti dialogą su Talibanu. Nežinau, ką tai reiškia, kalbant apie mažumų teises Pakistane. Daugelį metų aš sekiau situaciją ir Londone yra daug, didelė um, krikščionių Pakistan, pakistaniečių bendruomenė ir jie išreiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, jog jie yra kaltinami šventvagiškumu ir prieš juos yra pritaikomi tie įstatymai. Ir Taip pat yra amadi musulmonai, kurių, kurių bendruomeniai ir aš atstovauju. Ir jie buvo ištremti iš Pakistano, jie pasklido po visą pasaulį ir jų centrinė būsena, būstinė yra Londone. E, jie negali balsuoti ir yra kitų specifinių problemų tarp musulmonų bendruomenių. Ir įdomu, ar dialogas su e, Talibanu nesibaigs tuo, kad e, bus didesnis mažumų persekiojimas. Taip pat e, kontroversiškų klausimų išlieka mirties bausmės vykdymas už neištikimybę. Ir dabar švietimo klausimas lieka svarbus. Aš Londone pusryčiavau pirmadienį su Bangladešo premjeru. Ir, kaip žinia, Bangladešas turi panašią e, bendrą e, teisinę bendrą teisinį paveldą. E, Bangladeše dabar egzistuoja bendra problema. E, vyriausybė nori įdėkti, kad būtų mokama ir matematikos e, anglų kalba. Ne tik Korano, tačiau žinome, kad Junktinės karalystės piliečiai antros, trečios kartos ir diasporos atstovai e, siunčiami į Pakistaną e, mokytis madras, madrasėse ir labai dažnai E, jo, tos mokyklos yra finansuojamos iš e, Persų įlankos e, valstybių, Saudo Arabijos, Kataro. Ir Šarifo dienomis yra buvo sudarytas sutarimas, kad užsienio studentų nebeleistų mokytis madrasose. Aš apie tai sužinau tik prieš keletą metų. Ir kadangi kaimo vietovėse neturtingi piliečiai negauna švietimo, tai kyla pavojus, kad e, atsiras labai daug besimokančių madras, madrasės, madrasose ir uh, jie taps labai radikalių pažiūrų. Ir tai kels pavojų e, visam pasauliui. Jie turės e, labai daug kitų žinių be abejo ir anglų kalbos, ir matematikos, ir technologijos žinių. Aš madrasų klausimą kėliau. E, noriu paklausti, ar yra planų, ką dėl to darysite. Žinau, kad Bangladeše vyksta e, aštrus debatas dėl pasaulietinių ir religinių partijų. Tad noriu paklausti, ką jūs darysite. Pone Lambert. Uh, Ačiū. Norėjau užduoti porą klausimų konkrečiai dėl švietimo. Kaip aš suprantu, federaliniu lygiu įvyko e, rinkimai ir e, iš esmės atsitiko taip, kad skirtingi regionai provincijų lygmenių yra valdomi skirtingų partijų, padidėjo švietimui skirti biudžetai remiantis to, ką jūs sakote, sunku pastebėti kokybinio pokyčio. Tai ar tas perimas prie labiau provincinės sistemos naudingas, turiu galvoje, mūsų pagalbos teikimą? Per pastarų, pastarų metų rinkimus švietimas uh, E, buvo e, keliamas kaip atskiras rinkiminis e, klausimas, tai, kiek žinau, darė kai kurios organizacijos, tai yra įdomu, ar tai matėsi. Ir kitas klausimas - moterų vaidmuo. Kaip sakėte, ankstesnis parlamentas labai buvo aktyvus, buvo nemažai moterų, pažiūrėjau, žemutinių rūmų pirmininkė buvo moteris. Tai ar tai, kad dabar pasikeitė parlamento sudėtis, ar būtų galima sakyti, kad ir toliau bus keliami moterų klausimai. Yra ir daugiau, aišku, klausimų, bet galbūt turėsim dar kitų galimybių juos užduoti. Ačiū, panė Lambert, dabar panė Gomes, kuri kaip tik pirmininkas delegacijai. Ačiū. Ačiū už um, labai įdomią išsame informaciją. Iš to matosi, jog padėtis sudėtinga. Viena vertus yra pažangos, yra, aišku, teigiamų dalykų, rinkimai reikšmingai tai rodo. Kita vertus yra didžiulių problemų ir su tuo turės tvarkytis nauja teisiai išrinkta civilinė valdžia. Ir čia norėčiau paklausti pono Rusino, kaip jūs vertinate, kaip civilinė valdžia dirbs e, tarsi remiama tos e, karinės e, valdžios, kuri palaiko praktiškai visą šalį, tarkim, separatistai genčių teritorijose. Jie praktiškai yra įstatymų užrybėje Aš įsivaizduoju, kad labai dažnai tai aiškinama saugumo užtikrinimu, tačiau už e, tokius argumentus moka, labai, labai brangiai moka patys pakistaniečiai. Matome, pavyzdžiui, visą kampaniją nepilotuojamų lėktuvų, kai e, e, vykdomi selektyvus žudimai ir pažeidžiamos yra žmogaus teisės. Tai kaip dabar jūsų vertinimo ar civilinė e, valdžia galės pakeisti tokią tvarką, kai nevaldomai viešpatauja karinės pajėgos dėl e, mirties bausmės, dėl moratoriumo norėčiau pasinaudoti šitą galimybę dėl to, ką sakė Amnesty International. Norėčiau pasakyti, jog tikimės, kad e, naujas premjeras nuo šarifas pajėgs nutraukti tokią, tokią grėsmę, kad, kad bus vykdoma mirties e, bausmė, ypač kai tau, tiek daug nuteistųjų mirties bausmė, e, turint galvoje, kad e, tas teisingumo vykdymas labai abejotinas yra ginčytinas. Norėčiau paklausti, galbūt ponia Pastakė galėtų tarti porą žodžių apie šventvagyšių įstatymus, nes labai dažnai, e, kai apie tai kalbame, kalba eina apie krikščioniškas bendruomenės, kaip suprantu, šiuo atveju e, dauguma nukentėjusių, dauguma aukų tų e, šventagystės įstatymų yra musulmonai. Gal, gal galėtumėt pateikti daugiau informacijos mums apie tai ir galiausiai dėl švietimo. Mane labai domina madrasių musulmoniškų mokyklų klausimas ir darėčiau paklausti, pakistaniečiai e, e, labai sureagavo į e, mergaitės Malalos švietimo tragediją. kaip tai veikia pačias paskatas reformuoti švietimą, kad mergaitės galėtų mokytis. Atsiprašau, bandome aptarti, kiek mums liko laiko. 11 30 vyks išplėstinis biuro posėdis. Rytoj dar kalbėsime apie Pakistaną. E, kalbės Richardas Hautas e, apie misiją Pakistaną. Turint galvoje, kad neturime daugiau laiko, tai kiekvienam iš ekspertų suteiksiu po vieną minutę, kad jie atsakytų į esminius klausimus. Pradėsiu nuo jūsų. Thank you very much for the questions. Dėkoju labai už klausimus. Prezidentas e, tikrai švietimą laiko prioritetinė sritimi ir taip atsakydama poniai e, Gomis, Malalos atvejis e, turi būti padarytas tikrų planų, kurių reikia įgyvendinti. Reikia prisiminti, kad kai prezidentas Mušava valdė šalį, e, tai Pakistane buvo padaryta labai didelė pažanga švietimo srityje. Kalbant dėl madraso mokyklų, tai UNICEF'as dirba su Pakistano institucijomis, dirbam su Bangladešo institucijomis ir nagrinėjame madrasų klausimą, mes norim užtikrinti, kad vaikai tose mokyklose mokytųsi. Tačiau ša, e, tema ir problema labai sudėtinga, mes negalim tinkamai stebėti visų provincijų, todėl mums labai sudėtinga atlikti šį darbą ir pateikti jums atsakymą, kas uh, kas vyksta, kokia situacija. Bangladeše situacija yra gerokai geresnė, nes daug anksčiau buvo pradėta spręsti šią problemą, e, daug anksčiau pradėta vykdyti kontrolę, o kai kuriuose e, Pakistano provincijose e, už tai atsako provincijų valdžia. Dėkoju dabar žodis profesoriui Rasin dėl dialogo su talibanu, kur, apie, kurio panoro musulmono lygą. Reikia pradėti kalbėti nuo to fa apie faktą, kad e, karinių sprendimų nepakanka. Reikia kalbėti apie dialogą ir ka kasgi bus apie ką bus kalbamasi, neaišku. Kitas dalykas, e, kalba eina ne tik apie Talibaną gentyse, gentinėse srityse. 2007 metais buvo vykdomos dėrybos e, e, su su kitais mm, veikėjais, bet nebuvo pasiektas joks rezultatas. Mes negalime atskirti talibano nuo e, kitų ekstremistinių grupuočių, kurios veikia kitose gentiniuose regioniuose. Labai sudėtinga yra dorotis su šiomis ekstremistinėmis grupuotėmis ypač Pandžabo regione. Visa tai e, galima susijęti su ponios Gomes klausimu. Armija e, neteko tūkstančių kareivių, taigi neaišku, ar e, bus pasiektas susitarimas pasibaigus dėryboms. Mes žinom, kad yra e, išskiriamas gerasis ir blogasis kabutėse talibanas. Tas gerasis atsakingas už įvairių programų įgyvendinimą. Tačiau e, tas, tas gerasis talibanis e, veikia kovodamas prieš Afganistaną. Tai e, situacija yra labai sudėtinga, tačiau aišku, kad vyriausybė nesitikėjo, e, kad bus, kad atsinaujus teroristiniai aktai. Pakistaniečiai stebėtojai e, klausia, ar bus uh, permastyta, ar tikrai reikia diskusijų su talibanu ir, ir ar kaip, kaip toliau reikės elgtis. Ir dabar labai trumpai žodis amnesti atstoviai. Dėl šventvagiškumo įstatymų, e, tai tas šventvagiškumo įstatymas e, kenkia ir musulmonams, ir ne tik. Religinės mažumos sudaro mažiau negu 4 e, procentus visuomenės ir būtent jie ir kenčia nuo to. Nuo 1953 iki 2012 444 žmonės buvo apkaltinti šventvagiškumu e, Nuo 99 metų 52 žmonės buvo e, nužudyti. Šventvagiškumas tikrai e, kelia e, problemų šalyje. Tie įstatymai dažnai taikomi visiškai neteisingai, jie yra nukreipti prieš religinės mažumas. Rimšamasi buvo apkaltinta šventvagiškumu ir buvo nubausta. Ji buvo mm, apkaltinta tuo, kad iškėlė krikščionišką e, bendruomenę iš regionų. Ir labai dažnai šiais įstatymais naudojamasi e, verslo tikslais arba uh, E, aiškinantis su priešais. Tikrai vyriausybė turi spręsti šį klausimą, e, turi pradėti dialogą ir, nuspre, ir e, sutaikyti partijas ir religinės grupės, taip pat reformuoti įstatymus reglamentuojančius šventvagiškumą. Kalbant apie religinės mažumas, tai uh, E, tikrai nepakankama e, yra e, lėšų, kad būtų galima kovoti su religinių mažumų neapykanta. Viena mažiausių Pakistano religinių bendruomenių labai smarkiai nukentėjo dėl atakų ir išpolių prieš jas, tačiau už tuos išpolius e, niekas nebuvo nubaustas. Viena grupuotė įvykdė daugiau negu 40 išpolių, bet nebuvo nubausta. Žmonės dažnai yra už, užpuolami dėl to, kad priklauso tam tikrai religiniai bendruomeniai. Dėkoju visiems trims kalbėtojams. Mes taip pat e, turime informaciją raštu. E, delegacija puikiai pasiruošusi misijai. Kai grįš iš misijos, mes dar kartą susitiksime ir padiskutuosime. Atsiprašau, ambasadorius taip pat norėjo pasisakyti, bet e, negaliu suteikti jums žodžio, nes trūksta laiko, todėl prašau pateikti pranešimą raštu arba atvykti į kitą mūsų posėdį, kuris vyks rudenį, ten kalbėsime apie Pakistaną. Dabar e, vyks uždaras išplėstinis posėdis mes pradėsime savo ir e, vėliau susirinksime 20 po 3. Yeah.